E, todėl ir toliau turime tarptautinės prekybos sustarimuose bandyti įtraukti ISA e ir vystimosi elementus. Pirmininkas, e, labai ačiū visiems, diskusiją baigiame ir balsuosime dėl pranešimų rytoj 12 val. Ir dabar klausimas į kurį atsakoma žodžiu, antidempingo bylos, esama padėtis ir perspektyvos. Tai klausimas, kurį pateikė EPP, SRD, ALDE, GUE ir ECR frakcijos 2010-2918 RSP dokumento numeris ir pirmiausia suteikiu žodį klausimo autoram, autoriams. Pirmiausia, ponas Kasparė, dvi minutės. Mm. <clears throat> Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Geschäfte. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Antidempingas vaidina vis svarbesnį vaidmenį pasaulio ekonomikoje ir manau, kad kalbame tikrai ne apie protekcionizmą, bet apie nenaudingą um, mums priemonę. Nenorime, kad konkurencija būtų iškraipyta. Nenorime, kad įmonės teiktų į rinką ant dempingo produktus, tai yra produktus, kurie yra gaminami. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, atsirado vertimo problemų. Dabar viskas gerai. Taigi, gerbiamas pirmininkė, mes kalbame apie produktus, kurie pateikiami į rinką įmonių pigiau negu jų savikaina. Ir tokiu būdu išstumiamos iš rinkos kai kurios įmonės ir pasinaudojama pranešesnė padėtimi. Turiu klausimą komisijai, ar komisija yra gavusi kokiu nors ženklų iš Europos vadovų tarybos, kaip kitų šalių vyriausybė sprendžios šios klausimus, kaip tos vyriausybės, kuriuose dirba panašios įmonės, um, stengiasi daryti įtaką antidempingo nuostatų taikymui. Galbūt jau yra buvę kokiu nors atveju, kai buvo balsuota skirtingai dėl šių klausimų. Ir kitas aspektas, jau kelis kartus patyriau tai, kad įmonės kreipėsi į mane ir prašė užmėgsti ryšį su komisija, paprašyti uh, užkirsti kelią antidempingo atvejams, nes e, net ir antidempingo muitų numatymas galėtų pakengti mūsų įmonėms, pavyzdžiui, prekiaujančiams Azijoje. Taigi, ką komisija daro šiuo klausimu? Ačiū kolegai Kaspari. Toliau taip pat porai minučių žodis suteikiamas kolegai Moreira. Presidente, kolegas, komisarijai ponė pirmininkė, mėly kolegos, gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau kiek įmanoma išsamesnio atsakymo iš komisijos dėl to, ką komisija ketina daryti dėl antidempingo problemos. Iš pradžių buvo pateiktas komisijos komunikatas, kuriame buvo rašoma, jog komisija ketina kovoti už liberalizavimą ir kad liberalizavimas priklauso nuo konkurencijos, kurią, o konkurencingumą reikia ES apsaugoti ir reikia galvoti apie tam tikrus e, kovos antidempingų mechanizmus. Tai taip, puikios mintys, bet reikia taip pat ir veiksmingų ir e, prognozuojamų priemonių, kurios būtų realiai pritaikomos. Taigi, ką taryba ketina daryti, bandydama kontroliuoti tai, kaip yra įgyvendinamos komisijos siūlomos priemonės, pavyzdžiui, prekybos srityje. Ar iš tiesų yra imamasi atitinkamų priemonių, juk pasiūlyme netgi numatytos išimtys iš komitologijos procedūros, o tai reiškia, kad sprendimo prieimimas tampa žymiai sudėtingesnis. Antras klausimas. Minėtame pranešime komisija teigia, kad ketina įvertinti, kiek mūsų protekcionistinės priemonės gali būti toliau tobulinamos. Nežinau, kaip turės būti priimami sprendimai ir kaip komisija garantuos, užtikrins, kad bus įmamasi priemonių, jeigu kai kurios valstybės narės tų priemonių nepatobulins. Ačiū kolegai Moreira ir dabar dvi su pusė minutės kolegai Rinaldi. Ačiū. E, pirmininkė, e, komisijos nariai, kolegos, nors ir nedaug mūsų susirinko šį vakarą kalbėti apie, dem, apie dempingą. Mūsų šalise e, tai plačiai diskutuojamas klausimas. Mm. Tarptautinėje prekyboje nėra kitos tokios problemos, kuri taip rūpėtų vidutinėms smulkioms įmonėms, profsąjungams, verslui, vartotojams kaip dempingo problema. Ir e, iš tiesų e, daug žmonių kasdien e, susiduria su šia problema. Komisija dirba šitoje srityje, atlieka savo prievolės E, siūlydama antidempingo iniciatyvas, bet mes norėtume, kad būtų atsižvelgiama į keletą svarbių principų e, - visiškas skaidrumas, e, vertinimo kriterijų nustatymas ir taip pat tam tikra komunikacijos ar informavimo strategija yra būtina. E, būtina e, informuoti apie komisijos pradėtas antidempingo bylas, jos nuramintų mūsų verslininkus, mūsų darbuotojus. Antra, žinoma, kai kalbama apie antidempingo bylas, e, yra tam tikrų laisvės laipsnių. Tačiau kiek tos laisvės yra priklausomos sprendimų, kurie yra priimami. Na ir pagaliau e, pagal Lisabono sutartį Europos parlamentas turėtų būti visiškai įtrauktas į šį procesą ir informuojamas. E, komisijai sunkoka priimti parlamento vaidmenį tarptautinėje prekyboje, nors ir dedama čia nemažai pastangų. Už tai komisija esu dėkingas. Tačiau akivaizdu, kad mes turime labiau būti įtraukti e, į antidempingo dempingo svarstymus. E, na ir e, dar vienas dalykas, parlamentas negali būti e, vienintelė institucija, kuri išgirstų plačiosios visuomenės nuomonę apie antidempingą komisiją, turi atsižvelgti į naujausius reikalavimus, kai kalbama apie išimtinės kompetencijos rytis E, pagal Lisabono sutartį e, antidempingo politika turi būti e, nuosekli priekybos politika paremta sažiningumo ir atvirumo principais. Čia turėtume siekti didesnės pažangos. Dėkuoju ponui Rinaldi, dabar ponas Šliuter, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Matome, kokios yra pasakmės. Labai gaila, kad komisija nepasinaudojo uh, galimybę reformuoti prigėrės apsaugos priemonės anksčiau. Tai reikėjo visų pirma padaryti anksčiau. Ši problema kylanti dėl sprendimo prieimimo procedūros ir Lisabono sutarties. Tai reiškia, kad atrodo neturime tinkamos procedūros, tačiau žalieji, žaliesiams nekyla didelių problemų dėl gyvendinimo, jeigu taisyklės būtų aiškios ir skaidrios, ir sąžiningos. Noriu pabrėžti, labai, jog yra labai svarbu, kad mes rūpinamės ne tik gamintojų interesais, bet taip pat ir vartotojų interesais. Ir, kaip sakė ponas Kasparė, svarbu yra tai, kad mes norime atskartyti dempingo. Tačiau turiu pasakyti, kad tik, tikroji kaina turi įtraukti ir aplinkosauginį dempingą taip pat ekonominio pranašumo susikūrimas vengiant e, aplinkos apsaugos teisės aktų taip pat yra rimtas dempingas, kaip ir kitos dempingavimo formos. Aplinkos sauga yra taip pat svarbi ir tai reikia vertinti dempingavimo šviesoje. Kartais kalbame apie priekybos politiką, kaip pasiekti tam tikrų tikslų, tačiau šiuo atveju daug e, veiksmingiau būtų naudotis E, antidempingavimo priemonės e, siekiant išvengti CO2 nutekėjimo. Šiuo metu šimtai, ben, tūkstančiai bendrovių, kurioms e, taikomi skirtingi kriterijai, e, suteikiant taršos leidimus, tačiau būtų daugiau, daug paprasčiau panaudoti antidempingavimo procedūrą prieš šalį, kuri nenaudoja atskingų priemonių aplinkos apsaugos rytyje. Ačiū, ponia Šliuterį, toliau pana Šolcas dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, komisijos nariai, jau ankstesnių debatų metu kalbėjome apie tai, kad prekybos politiką reikėtų traktuoti platesnėme kontekste. Mes kalbame apie įvairių apsaugos standartų taikymą. Ir šiuo metu ES akis krypsta į PPO, nors ir mano frakcija kritikavo ir, ir šios organizacijos veiksmų nepanka, nepakankamumą. Europos komisija visgi pareigota e, paisyti PPO reikalavimų ir čia mes kalbame būtent apie draudimą prekiauti žemesnę negu e, savikaina. Taigi reikia, kad e, daugia šalių pagrindų tokios nuostatos būtų įgyvendinamos, nes e, nepagristai yra sumažinamos um, produkto gaminimo um, išlaidos sąnaudos ir taip um, pakenkiama įmonėms mūsų rinkose, ko mes negalime toleruoti. Taip pat turime ir toliau dar galvoti apie objektyvesnius kriterijus veiksmingo, formuluojant veiksmingas priemonės kovos su dempingu. Ir kol kas trūksta veiksmingos um, ginčių sprendimo institucijos. Mažoms ir vidutinėms įmonėms labai svarbu, kad jų indėlis uh, kol kas mažiau paisomas uh, negu didesnių įmonių o mes turime labai daug įmonių Europoje, kurios e, kelia klausimą dėl to, ar Europos komisija pajėgi apžvelgti visas taikomas nuostatas ir jas įgyvendinti. Dabar reikėtų ypač šiame kontekste paminėti ir Sankoban koncerną. remiant tokius koncernus nukenčia mažos ir vidutinės įmonės. Tad e, norime sužinoti, gerbiamas komisijos nariai, ar pakankamai yra įvertinama padėtis ir ar mažoms ir vidutinėms įmonėms apskritai įmanoma pakankamai um, susipažinti su egzistuojančiomis nuostatomis ir jų taikomu. Ačiū kolegai Šolts ir dabar dvi minutės kolegai Stojadai. Dėkuoju pirmininkė, ponė komisarė. Nuo ekonomikos recesijos pradžios komisija e, nekarta žadėjo nesimti protekcionistinės politikos, bet skatinti liberalizavimą, kurti Europos verslui daugiau galimybių, e, Europoje sukurti geresnį investicijų klimatą. Aš sutinku, kad antidemiko priemonės, kai reikia, turi būti taikomas. Tačiau klausimas, ar jūs naudosite jas kaip protekcionistinės priemonės. Antidempingo tyrimų e, skaičius rodytų, ir čia komisarė aš su jumis nesutinku, nes su jumis prieš tris keturias savaitės kalbėjau apie konkrečią mm, Belgijos bendrovę, elektronikos bendrovę, Ir e, atrodo, kad po to e, jie e, pasiekė susitarimą, bet jūs bylos nenutraukėte. Ten buvo kalba apie kiniečių ir Belgijos elektronikos bendrovės. Dabar jos dirba drauge, kurdamas darbo vietas ES, pasinaudojant, pasinaudojant esamomis galimybėmis. Yra ir kita problema. Junktinėje karalystėje ir kitur ES mes turime problemų su su uh, stiklo pluoštu, kuris yra importuojamas. Jis yra nepaprastai svarbus gaminys, uh, naudojamas uh, daugeliu gaminių gaminti. Ir pagaliau, ponė uh, komisarė, uh, anksčiau prieš jūs dirbęs komisijos narys buvo pradėjęs antidempingo bylą e, trašų gamintojams. E, e, ir e, buvo priimti teisės aktai, dėl kurių iš tikrųjų e, dempingo bylų padaugėjo 173 procentais. Taigi aš e, matau, kad eina kalba apie protekcionizmą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū kolega Stadi. Ir dabar žodis teikiamas komisijos nariai Dekiukt. <clears throat> Labai ačiū, ponė pirmininkė. Malonu, kad Europos parlamentas pritarė mūsų nuomonėje, kad ES gamybos apsauga nuo tarptautinių priekybos iškraipimų turėtų būti kaip būtinas komponentas atviroje, sažiningoje priekyboje. Pritariu Jums, kad priekybos apsaugos priemonių sprendimai turėtų būti pagristi techniniais ir faktiniais elementais ir esu įsitikinęs, kad mes naudojame vieną iš efektyviausių priekybos apsaugos sistemų pasaulyje. Aš žinau, kad antidempingo tyrimai susiduria su daugeliu šalių interesai, kai šalis bando padaryti įtaką sprendimams. Nepaisant to, galiu patvirtinti, kad sprendimų prieimimo procesas yra veiksmingas ir skaidrus ir remiasi faktais bei išsame analize. Pripažįstu, kad pastarojame metu trečiosios šalis bandė padaryti įtaką mūsų sprendimų prieimimui, darydamos e, spaudimą konkuruojančiams įmonėms ar valstybių narėms, valstybėms narėms, kurių įmonės veikia trečiosios šalise. Aš smerkiu tokius veiksmus šiame kontekste. Lisbono sutarties įsigaliojimas suteikia galimybę spręsti šią problemą. Noriu patikinti Jūs, kad e, bylų e, skaičius yra stabilus per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. Taigi, ponė Sterdi, jis tikrai nedidėja. Mums pavyko išvengti to skaičiaus padidėjimo dėl pasaulinės krizės ir užtikrinti, kad antidempingo priemonės nebūtų taikomos protekcionizmui ginti. Statistika rodo, kad bylų skaičius ES yra mažesnis negu šalise prekybos partnerėse. Kinija yra didžiausias nesažingos prekybos šaltinis, maždaug 35 procentai e, bylų ES pradėta prieš Kiniją. Aš esu pasirengęs imtis veiksmų, kai jų reikia. Ir tai yra susiję taip pat ir su veiksmais prieš subsidijas. Ponas Sterdis uždavė klausimą dėl pastarojo meto bylos, tai yra modum bylos Komisija iš tiesų analizavo tris aspektus - dempingavimo, subsidijų ir apsaugos aspektus. <clears throat> Dempingas ir subsidijavimas tai yra padaryta pagal ginčą, pagal <clears throat> skundą, kurį pateikė atitinkama bendrovė. Pagal pagrindinius reglamentus skundus galima atsiimti O ES teisė sako, kad jos atsiejimus procesas gali būti nutrauktas, nebent toks nutraukimas nebūtų susijęs su bendrijos interesu. Mes šiuo metu analizuojame, ką reikštų e, šios skundo atsimimo įtaka. Reikia pasakyti, kad komisija ir anksčiau yra priemusi e, skundo atsimimą ir nutraukusi tyrimus be jokių priemonių taikymo. Dėl trečiojo atvejo apsauga. Tai yra skundas ir reikalavimas, kuris buvo pateiktas atitinkamos vyriausybės, e, e, šiuo, šiuo atveju Belgijos vyriausybės ir bendrovė informavo komisiją, kad paprašė vyriausybės atsimti e, skundą. Tačiau Belgijos vyriausybė dar neinformavo komisijos, ar ji E, laikysis tos bendrovės prašymo. Taigi mes laukiame Belgijos vyriausybės pozicijos, kad galėtume priimti sprendimą. Būtent taip įvyko šiuo atveju. Tęsiant e, diskusiją platesnę prasme, reikia pasakyti, kad tarkybos apsaugos priemonės yra geros nes nesant tarptautinių konkurencijos taisyklių ir kitų taisyklių susijusių su gerai rinkančiomis rinkomis, šios priemonės yra galimybės apsaugoti pramonę nuo nesažiningos priekybos prekėmis. Mes naudojame šias priemonės, kaip norėtume padėti mūsų pramoniai. E, laiko pribojimų e, buvimas užtikrina eksportuotojams tam tikrą nuspėjamumą ir tikimės, kad tai ir padeda visiems ekonomikos dalyviams. Tarptautinės taisyklės dėl prekybos apsaugos, e, na, dėl jų deramasi PPO ir ES pozicija yra aiškiai. Mes norime, kad mūsų priemonės būtų veiksmingos, apsaugant mūsų verslą nuo protekcionistinių kitų veiksmų. Šios PPO darybos bei pakeitimai e, iš, kilantis iš Lisabonos sutarties yra svarbus dalykai mūsų taisyklių pakeitimui. Dėl mažųjų vidutinių įmonių prekybos apsaugos priemonės yra iššūkis joms dėl kaštų ir sudėtingumo. Reikia sumažinti administracinę naštą toms mažoms bendrovėms, kai kyla prekybos tyrimai. Todėl aš užsakiau tyrimą kokie būtent, išsiaiškinti, kokie būtent sunkumai kyla, kyla mažoms ir vidutinėms įmonėms, kai kalbam apie prekybos apsaugos priemonės ir ieškosime priemonių, kaip tos sunkumus sumažinti. Dėl institucinių aspektų reikia pastebėti, kad komitologijos pasiūlymai, kuriuos pateikė e, komisija, numato, kad Europos parlamentas bus informuotas apie komiteto procesą. Taip pat komisija pateiks informaciją apie pasiūlytas priemonės, kurių prašoma E, komiteto pateikti priemonės, taip pat bus pateikta informacija apie galutinį patvirtinimą iš komisijos pusės. Taigi, bet kokiu atveju, bet, kok, bet kuriu metu parlamentas gali gauti informaciją, jeigu jos jam reikia. Šiame kontekste noriu patvirtinti, kad komisija yra pasirengusi pateikti pasiūlymą dėl e, prekybos apsaugos priemonių suderinimo su nauja kontrolės sistema e, deleguotėms ir gyvendinimo aktams. Tai yra taip vadinamas prekybos omnibusas. Tačiau, e, aišku, svarbi diskusija tarp institucijų dėl gyvenimo aktų e, įvyktų. Komisija stebi diskusiją ir matuoja kontaktuose su kitomis institucijose, kada tokius pasiūlymus reikia patvirtinti. Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad tai bus, kai bus pateiktas pasiūlymas, o ne jai. Taip pat e, buvo klausimas dėl komitologijos, kurį uždavė ponas Morera. Turiu aiškiai pasakyti, nematau jokių argumentų iškylančių iš Lisabono sutarties, kad būtų specialiai traktuojama komitologija, kai kalbama apie priekybą. Ir mes nesutiksime su tokiu požiūriu. Žinoma, sprendimas yra parlamento ir tarybos rankose. Tačiau komisija taip pat gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Na ir galų gale, aišku, ir Teisingumo teismas gali pasisakyti dėl to. Iš tiesų, e, kalbam apie skirtingą daugumą, kad būtų galima atmesti komisijos pasiūlymą prekybos srityje, tai yra nepriimtina ir man taip pat neprimtina. Na ir pagaliau dėl prekybos apsaugos priemonių panaudojimo trečiųjų šalių pra, iš trečiųjų šalių pusės, tai pastebėjome nuo krizės pradžios jų tokių atvejų padaugėjimą. Noriu patikinti Jūs, kad mes atidžiai stebime trečiųjų šalių prekybos apsaugos veiksmus ir imamės veiksmų iš savo pusės. Tokie veiksmai yra stebėsena, parama eksportuotojams, ar netgi ginčių proceso pradžia PPO. Daugeliu atveju komisijos veiksmai leidžia nutraukti tyrimus be priemonių taikymo. Kitais atvejais tokios intervencijos e, sumažina priemonės ES eksportuotojams. Taip pat, taip pat buvo užduotas klausimas, kaip galima būtų reaguoti į trečiasių šalių veiksmus, kai daromas spaudimas Europos bendrovėms. Gavome peticijų šiuo aspektu iš Europos bendrovių, tačiau mes jas laikome anonimiškai, kad apsaugotume tas bendrovės. Pavyzdžiui, Fasternus byloje, tai yra byla su Kinija. Kinija pradėjo ginčio procedūrą PPO ir e, žiūri mums pritarė, tačiau mes viešai nepaskelbėme bendrovių pavadinimų, kad apsaugotume į, būtent jas. Du paskutiniai klausimai buvo apie tai, ar mes ketiname peržiūrėti prekybos apsaugos priemonės. Ne nes aš manau, kad to nereikia, kad yra, reikia padaryti dar daug darbo perkybos srityje ateityje. Ir turiu pasakyti, kad aš nenoriu iš naujo pradėti kai kurių diskusijų e, apie tokį peržiūros procesą. Apie tai galvosiu tik tai tada, kai baigsis e, Doha e, darybų raundas. Taip pat buvo užduotas konkretus klausimas E, parlamento nario iš žaliųjų frakcijos, neprisimenu tiksliai jūsų pavardės, Šliuter. Taigi, e, jūs esate labai žymus vidu, viduramžių skulptorius, ar ne? Klausimas yra labai įdomus. Kaip tikriausiai žinote, antidempingo bylos e, pradedamos bendrovių, jų skundo pagrindų pradedamos bylos ir jeigu bendrovė išsakytų tokią idėją, kurią jūs išsakėte, pavyzdžiui, dėl e, CO2 nutekėjimo, tai komisija, aišku, tuo pasidomėtų ir e, galvotų, ar dėl to reikia taikyti priemonės. Tačiau tai neatmetama iš tų argumentų grupės, kuriuos mes e, analizuojame argumentus pateikė bendrovė ir jeigu jį pateiktų tokią argumentaciją, tai mes e, tokį reikalą analizuotume. Ačiū komisijos nariui. Apgailestauju, ponė Stedį, negalite dabar um, kalbėti pirmiausia frakcijų vardu kalbės kolegos, pirmiausia, EPP, frakcijos vardu Monika Muskardinį. Kristijana Muskardinį. Dėkui. Pone pirmininkė, antidempingas yra labai svarbi apsaugos priemonė tam, kad prie, priekyba vyktų sažiningai ir kad egzistuotų sažininga konkurencija. Tam reikalingos tam tikros žaidimo taisyklės. Lisabono startis labai aiškiai numato, kad komisijai tenka atsakomybė dėl vykdymo bet mes privalome stebėti komisijos veiksmus ir apie ką šiandieną kalbame, apie tai, kad panašu, jog parlamentui tiesiog nesutiktos galimybės tinkamai vykdyti savo funkcijų. Tai veda demokratijos um, neįgyvendinamumo link. Dėl to manome, kad reikėtų diferencijuotai Dėl, dėl to manome, kad nereikėtų diferencijuotai vertinti antidempingo nuostatų, nes čia paliekama tam tikra veiksmų laisvė ir iškraipama konkurencija. Mes privalome apsaugoti vartotojus nuo tokių nesažiningų prekybos aspektų. Pakenksime tik patys savo, jeigu nesiimsime veiksmų taip, kaip siūloma spręsti problemą, yra visiškai neprotinga. Reikia pakeisti visą pasiūlymą, antraip negalėsime jam pritarti. Ir čia reikėtų remtis tiesiog sveiku protu tiek komisijos, tiek valstybių narių. Juk valstybės narės siekia vieno bendro intereso spartesnės um, ekonomikos plėtros, o tai bus įmanoma tik tada, jeigu bus užtikrinta, kad egzistuoja taisyklės apsaugančios rinką nuo žlugimo ir kad jų yra paisoma tam tikromis procedūromis. Ačiū kolegijai Muskardinį, dabar SRD frakcijos vardu kolega Pirilo. Grazie, prezidentė, signor komisarė. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, parlamento nariai, kolegos. Per pastaruosius metus antidempingo uh, bylų, kurias pradėjo komisija, skaičius išaugo. Tai yra todėl, kad padidėjo nesažningos konkurencijos atvejų iš trečiųjų šalių pusės, konkuruojant su ES bendrovėmis. Um, prasidėjus finansiniai E, krizai pamatėme, kad buvo pradėtos 332 antidempingo bylos. E, eina kalba apie tai, kad Europos priekybos apsaugos priemonės e, būtų kuo veiksmingesnės. Mums taip pat rūpi tos implikacijos, kurias matome taikant komitologijos procedūras Ar turėtume iš tikrųjų leisti, kad e, dėl antidempingo priemonių spręstų diplomatinės tarnybos? Aš manau, kad turime remtis objektyviais ir e, faktais paremtais argumentais. Dėkuoju dabar ponas Zahardil, ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponas Sturdy Antidempingas yra geras tarnas, bet blogas šeimininkas. E, juo siekiama apsaugoti ES bendrovės nuo nesažningos konkurencijos, bet tuo pat metu šią priemonę galima e, piknaudžiauti, piknaudžiauti e, protekcionizmo e, tikslais ar e, uždarant e, ES rinką nuo e, importo iš trečiųjų šalių. Kreipiuosi į poną e, komisarą, padarykite viską, e, kad e, tam būtų padarytas galas, kad antidempingo priemonė nebūtų naudojama kaip protekcionistinis argumentas uždarant ES rinką nuo likusio pasaulio. Tai privestų prie uždaros Europos, kuri E, ir iš to negautų naudos niekas. ES atvirumas e, visada buvo pranašumas mums visiems. Dėkuoju ponui Zahradil. Pone Pizoto dabar pasakys EFD frakcijos vardu, bet jos salėje dėja nėra. Perėsime prie spontaniškų pasa, pasakymų procedūros ir ponė Kostinger, ko gero, bus vienintelė kalbėtoja. Ačiū ponė pirmininkė. Antidempingas yra metodas, kuris neretai taikomas sparčiai besivystančiose šalyse. Dėl to labai svarbu, derantis dėl prekybos sustarimų su trečiosiomis šalimis, galvoti ir apie nuostatas dėl prekybos apsaugojimo. Europos įmonės neturėtų kentėti e, dėl to, kad e, įveda aukštus e, standartus savo produktams. Šiame kontekste taip pat vėl reikėtų užsiminti apie Merkosur dėrybas. Negalime socialinio dempingo e, propaguoti. Turime prekybos susitarimuose numatyti atitinkamas apsaugos nuostatas. Socialinis dempingas yra didžiulė problema, ypač kai dėl to išnyksta mažos, nedidelės įmonės e, ir jas pakeičia dideli koncernai. Čia priminsiu pranešimą dėl ES ir Latino Amerikos šalių prekybos santykių. Parlamentas čia išreiškė savo nerimą dėl e, įvairių standartų nepaisimų. Dėkoju už šio svarbaus klausimo iškelimą komisijai. Ačiū kolegijai Köstinė ir diskusija, diskusijų pabaigoje žodis suteikiamas komisijos narui Degiucht. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas atsakymas turiu atsakyti į klausimą, kurį uždavėte panas Šolcas dėl Sangobeno stiklo plošto bylos. Antidempingo mokesčiai gali pabranginti žaliavų tiekimą ir e, mažoms įmonėms. Komisija išanalizavo šį atvejį ir e, toje analizėje procese gali dalyvauti ir mažos įmonės. Mes tam E, sutikėme ir pagalbą, tačiau poveikis yra nedidelis, nes e, Kinija sudaro tik 14 procentų ES rinkos. Po to pono Zahradilo klausimas dėl prekybos apsaugos priemonių panaudojimo protekcionizmui yra pavojus, kad taip gali atsitikti, tačiau ponas Zahradilas jau beveik išėjo. Vienintelis veiksnys, kuris paveikia tam tikras bylas, tai yra skaičius kurių, skundų, kurias gauna komisija. Komisijos prekybos politika yra pagrista sistema, e, sistema taisyklių atitinkančia PPO taisyklės. Ir jeigu yra pakankamai duomenų, kad vyksta dempingas, tuomet komisija privalo pradėti tyrimą. Ir tuo tarpu ponas Ahradilas išnyko visiškai. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Diskusija baigta. Kitas posėdis vyks rytoj, lapkričio 25 dieną, nuo 9 iki 1 valandos ir nuo 3 iki 5 valandos. Darbo tvarkė yra pateikta Europos parlamento puslapyje. Šiandien posėdis baigtas.